tie, kas norėjo svarstyti šį darbo tvarkės klausimą, jau atvyko. Na, tai yra ponia Boskurt, sekretariato darbuotojai ir aš. Taigi mes svarstysime baudžiamasias sankcijas už pasinaudojimą slaptą informaciją. Čia yra parašyta, kad 2003 metų direktyva dėl piknaudžiavimo rinkoje, nepaisant visų pastangų kovoti su, su netinkama praktika, nesugebėjo atkurti rinkos integralumo ir įkvėpti pasitikėjimo rinkos dalyviams. Ir todėl pasiūlyta nauja e, teisinė sistema, kurioje yra numatyta direktyva, e, nustatanti baudžiamasias sankcijas už. Uh, prekyboje virsybiniais popieriais pasinaudojant viešinės leistą informaciją. Mūsų komitetas pagal 50 taisyklę. turėtų rengti dokumentą šiuo klausimu, tačiau, kiek aš suprantu, pirmininkų suėga dar neapsisprendė dėl to, kuris komitetas turėtų būti atsakingas. Uh, už šį klausimą, tačiau, ir dėl to, tai, tačiau tai neturėtų sustabdyti diskusijos ir pasiūlymas mums buvo pateiktas balandžio 21 dieną. Pirmiausia, mes teiksime žodį poniai Boskurt ir po to komisijos narius, o pakeitimus galima bus pateikti iki 12 valandos, birželio 5 dienos. Taigi dabar žodis poniai Boskurt suteikiamas. Labai dėkoju Dabartinės sankcijos numatytos už prekybą vertiminis popieriais pasinaudojant viešinės laisvę informaciją yra nepakankamos. Nuo 2003 metų galiojanti direktyva nepasiekė savo už, iškelto tikslo, jie neatkūrė pasitikėjimo marko rinkoje ir sankcijos yra nepakankamai atgrasančios ir dėl to direktyva nėra tinkamai uh, įgyvendinama. Priekyba vertybinės popieriais pasinaudojant viešinės klastę informaciją ir manipuliavimas rinka, tai yra baudžiamoji veika, tai yra baudžiamasis nusikaltimas, tačiau valstybės narės jį traktuoja įvairiai ir dėl to iškyla grėsmė vidaus e, rinkai ir, su, ir sus, pas, susidaro sąlygos e, geresnių sąlygų paieškai rinkoje. Ir nauja direktyva turėtų užtikrinti, jog būtų veiksmingai gyvendinama ES politika dėl piknaudžiavimų rinkais. E, šis dokumentas yra parengtas remintis ES veikimo sutarties 83 straipsnio antrąją dalimi. Ir šią direktyvą papildys taip taip ir reglamentas dėl priekybos vertybiniais popieriais pasinaudojant viešinės klausę informaciją ir manipuliavimo rinka. Šiam dokumentui nebus taikoma bendra kompetencija šiam klausimui. Mes manome, kad būtina suderinti sankcijas už administracinės ir baudžiamasias veikas ir kartu užtikrinti teisinį aiškumą. Ta galima pasiekti aiškiai apibrėžiant nusikalstamos veikos pobūdį tam, kad visi subjektai rinkoje suvoktų, už kokius konkrečius veiksmus jį gali grėsti baudžiamojo atsakomybę. Trečiasis, ketvirtasis straipsniai. Taip pat e, buvo pateiktas e, pakeitimas apie tai, kad reikėtų siekti, jog žiniasklaidos spindėtų pati priemonė, uh, o ne e, aplinkybės. Ir aš taip pat e, siūlau pataisyti konstituojamasias dalis, e, kad nebūtų asmuo du kartus nubaustas už tą patį nusižengimą. Ir taip pat pažymiu, kad reikia bent minimaliai suderinti uh, E, nuobaudas, kadangi sistema egzistuojanti dabar yra labai įvairialypė. Tiek ir dabar mielai išklausysiu komisijos ir tarybos atstovų. Ponas Pratkovskis, EPP vardu. Labai ačiū pirmininkė. Kalbu pono Soniko vardu. Jis negali dalyvauti šiame posėdėje ir noriu pasakyti štai, ką direktyva e, siūlo išsame struktūrą e, susijusią su kova su mm, e, veiksmais pasinaudojus vidinė informacija ir taip pat siekiama užtikrinti daugiau pasitikėjimo rinkoje tačiau e, pasiūlytos sankcijos nebuvo pakankamai atgrasančio pobūdžio ir valstybės narės skirtingai apibrėžė tai, e, kokia vidinė informacija, kada pasinaudomas vidinė informacija yra e, baud, už tai baudžiama. Ir labai platus yra mastas, labai nevienodai laikomas įvairių reikalavimų, dėl to rinka sklandžiai nefunkcionuoja ir taip pat vidaus rinkai e, kenkia šie dalykai. E, asmenys, kurie yra įvykdę pažeidimus, dažnai nebaudžiami, nepersekiojami ir e, ieško sistemų, kurios yra pačias švelniausios. Mes turime sistemas su tvirtinti ir taikyti pakankamai griežtas nuobaudas. Ir e, sistemoje kol kas trūksta deramų sankcijų, tai e, rodo, kad mes bent jau minimaliai turėtume suderinti sankcijas ir įdėkti minimalias taisyklės dėl manipuliavimo e, rinką ir naudojimuose viešai neatskleidžiama informacija. Tai turėtų padidinti investuotojų pasitikėjimą ir užtikrinti didesnį finansų rinkų stabilumą. Dėl pakeitimų reikėtų apibriežti, kokia kalėjimo bausmė numatoma už uh, tokius nusikaltimus. Taip pat reikėtų apriboti tą, uh, siūloma dabar apriboti penkiems ar dešimčia metų bausmę, bet tai nėra uh, geras dalykas, nereikėtų nustatyti maksimalios bausmės trukmės. E, skirtingi nusikaltimai turėtų būti vertinami skirtingai bausmių požiūrių ir valstybės narės turėtų pačios e, turėti galimybę pasirinkti. Tos valstybės narės, kurios kol kas nėra įdėgusios sankcijų, galės priimti savo sprendimus ir e, ateityje bausti už tokią veiklą. Aš suprantu, kad reikėtų papildyti ir trečiąjį straipsnį. Jame kalbama apie e, pasinaudojimų viešai neskaistą informaciją ir turi būti baudžiami asmenys, jeigu jie e, skatina kitą asmenį pasinaudoti tam tikrą rinkos e, priemonę, žinant viešai neskleistą informaciją. Ir e, skatinimas turėtų taip pat e, būti laikomas nusikaltimus ir už tai turi būti baudžiama, kad jeigu to neužtikrinsime, atsiras spraga mūsų teisės sistemoje. Ir tai bus dar vienas e, silpnas elementas sistemoje. Dėkuoju. Nemanau, kad dar kas nors norėtų pasisakyti. E, Tuomet kviečiu panešiuoti iš e, Teisingumo generalinio direktorato. Dėkuoju, pirmininkė. Norėčiau padėkoti pranešiai, ponė Boskart, už pranešimą. Mm, aš suprantu, kad tiek komisija, tiek jūsų komitetas e, mato tuos pačius tikslus. Mes norime vientisesnės sistemos, kad būtų užkirstas kelias neteisėtai veiklai finansų rinkose, kad būtų užtikrintas e, rinkos vientisumas bei daugiau suteikta saugumo apsaugos investuotojams. Mes panašiai galvojame kaip ir jūs ir dėkoju Jums už konstruktyvius pakeitimus. Galbūt dar keletą pastebėjimų iš mūsų pusės. E, Buvo iškeltas klausimas nuoseklumo, apie tai kalbėjo pranešėja dėl e, reglamento, dėl pažeidinėjimo rinkos taisyklių ir baudžiamojo persekiojimo sutinkame su tuo, kad reikia pagalvoti apie tai, kaip parengti apibrėžimus ir e, nustatyti, kaip galima vientisesnę e, nusižengimų sistemą. Mes žiūrėsime į tai, ką jūs pasiūlysite kaip pakeitimus, galvodami apie tai, kad reikia užtikrinti vientisumą tarp e, bausmių klasifikavimo ir teisinių priemonių. Kitas dalykas, gal šiek tiek daugiau aiškumo dėl sankcijų komisija tikrai nenuma, nesiūlo įvesti minimalios ar maksimalios kalėjimo bausmės. Europos komisija pirmiausiai siūlo uh, teisės norma pagal 83 straipsnio antrą dalį, tai yra gana novatoriškas dalykas baudžiamojo teisėje, taigi mes turėtume labai atidžiai dirbti atsargiai, kad ta mintis būtų priimtina. Ir kitas galbūt svarbesnis argumentas yra tai, kad mes neturėsime išbaigto vaizdo apie valstybių narių praktiką turiu galvoje apie dabar taikomą baudžiamąją teisę. E, tik turėdami tokią informaciją galėtume mes galvoti apie minimales ar maksimales bausmes. Tačiau mes e, vėl panašiai galvome kaip ir jūs, būtų gerai turėti suderintą nuobaudų sistemą, todėl komisija savo pasiūlyme uh, siūlo parengti ataskaitą apie tai, kaip taikoma direktyva ir tą padaryti reikėtų kaip galima anksčiau, kad mes galėtume matyti, kaip valstybės narės taiko praktiškai šią priemonę ir e, kokios yra taikomos nuobaudos. Ir dar paskutinis pastebėjimas dėl e, nevis in idem e, šešto straipsnio nuostata. E, apie tai kalbėjo ponė Boskot, reikia e, gerbti pagrindinės teisės, taikant šį principą, bet mes taip pat turėtume nepainioti e, e, administracinių ir baudžiamųjų sankcijų. Administracinės e, sankcijos ar e, bausmės neprieštarauja nebesinydėm principui, išskyrus tada, kai atsiranda baudžiamasis pobūdis, bet tai jau būtų baudžiamoji sankcija arba nuobauda. Valstybės e, narės nevienodai taiko e, šias dvi nuobaudų ruošius, taigi reikėtų iš esmės e, gilesnės diskusijos parlamente ir geresnės informacijos, kad galėtume išsamei aptarti šį klausimą. Aš suprantu, kad dabar atvyko ponas Dion, jis turbūt irgi norės pasisakyti. Aš e, pasakysiu, kad taip pat trūksta kai kurių detalių, bet per ankstesnę plenarinę sesiją iškalbėjau apie ES požiūrį baudžiamąją teisę ir vienas iš e, svarbiausių klausimų, kuris keliamas be nuoseklumo ir vientisumo, yra tai, kad reikia būti tikriems, jog vienintelis kelias į priekį yra e, E, kriminalinės teisės požiūris, jeigu taikoma kriminalinė baudžiamoji nuostata. Ir mes turime taikyti europinį požiūrį. Kaip sakiau, man asmeniškai nekyla jokių problemų dėl paties pasiūlymo. Ir e, turime rimtai į tai e, žiūrėti, bet komisijos noriu paklausti, kur aš galiu rasti, kur aš galiu pamatyti informaciją, kad parlamento patvirtinti nesiniai kriterijai tikrai yra įtraukti. Dėkoju, niekas daugiau nenori pasisakyti, tai pereiname prie, grįžtame prie pranešės, kad jį galėtų apibendrinti diskusiją. Dėkoju. Ar taryba nieko nenori pasakyti? Ne? Mane informavo, kad taryba nenorėtų kalbėti, tai žodis jums. Nesupratau. Ačiū. Dėkoju visiems už pateiktas pastabas. Kalbėsiu olandiškai. Taigi, porą elementų. Pirmiausia, noriu pateikti klausimą kolegai, ar atsakyti kolegai iš EPP. Manau, kad mes e, panašios pozicijos laikomės, tačiau išsiskiria nuomonės dėl nuobaudų arba sankcijų. Direktyvos mintis, arba bent jau būtinybė pagerinti direktyvą yra ta, susijusi su tuo, kad dabartinės nuobaudos nepasiteisino. E, matome rinkos manipulacijos pavyzdžių ir tai yra susiję su tarptautinė veikla. Žmonės, kurie tą užsima, yra ekspertai, jie žino, kokios egzistuoja spragos teisės aktuose ir jie veikia iš šalių, kur e, juos nubausti netaip lengva. Ir jeigu mes to nesuprasime, tai e, ta pati problema išliks, e, jeigu nevienodinsime reikalavimų, nes žmonės tokie vėl keliaus į e, švelnesnių, švelnesnės sistemos šalis ir tęs savo veiklą. Taigi dėl to reikia keisti dabartinę sistemą. Ir norėčiau pateikti klausimą komisijai dėl nebesindėm principo. Jeigu kažkas yra e, pripažįstamas kaltu dėl rinkos manipuliavimo, manipuliavimo rinką, e, galima, ar galima sakyti, kad, pavyzdžiui, pirmiausia, tam žmogui taikomos administracinės nuobodos, o paskui e, prasideda baudžiamasis persekiojimas. Kiek aš žinau, baudžiamosios e, sankcijos yra taikomos iš pat pradžių ir aš norėčiau pasiaiškinti, ką jūs turėjote galvoje. Turime daugiau laiko negu įprastai, taigi gal komisija atsakytų, bet vis tiek prašau pernelyg e, daug nesiplėsti, nes nebūtinai turime dirbti iki pusės septintos. Taigi trumpai kalbėkite, kaip tik tai galite, o paskui teisime prie kito darbo tokias punkto. Dėkoju, iš tiesų pasistengsiu labai trumpai dar kartą dėl aštunto pakeitimo ir dėl savoko, sąveikos tarp administracinio pobūdžio ir baudžiamo pobūdžio sankcijų. Mes manytumėm, kad formuluotė, kurią siūlo ponė Boskurt, yra gal šiek tiek per ribota, jeigu yra sakoma, kad administracinės sankcijos buvo pritaikytos, tai lik ir nebekalbama apie baudžiamųjų sankcijų galimybę. Taigi nėra tos tokios valstybėse narėse visiško suderinimo praktikos. Iš tiesų yra valstybių narių, kurios yra numačiusios galimybę taikyti ir baudžiamasias, ir administracinės sankcijas. Suprantame jūsų argumentaciją, aišku, dėl ko pateikėte tokį pakeitimą ir mes pasiryžę dar padirbėti su tą formuluotę, kad ji taptų gal kiek labiau aptaki, nebūtų tokia griežta ir ribota, nes galėtų tiesiog e, pakengti valstybių narių nacionaliniai sistemai taikomai. Joms iš tikrųjų tai paliekama spręsti pačioms. Tikrai turėtų būti galimybė taikyti ir baudžiamojo pobūdžio sankcijas po to, kai buvo pritaikytos administracinio pobūdžio sankcijos. Ačiū. Vadinasi, pereiname prie antro ir paskutinio šios dienos darbo tvarkės klausimo. Tai yra komisijos komunikatas dėl Europos, Europos parlamentui ir tarybai dėl dvimetės Šengeno zonos veikimo ataskaitos nuo 2011 m. lapkričio 1 dienos iki 2012 m. balandžio 30 dienos. Čia pasakyta dvimetė ataskaita, nors iš tikrųjų čia turime galvoje šeši mėnesiai. Commission is not here yet. Man ką tik, mane ką tik informavo, kad komisijos atstovų nėra atsakingų šį klausimą, bet jie jau pakeliui panašu. Tuomet e, kelioms minutėms nutrauksime posėdį, palauksime komisijos atstovų. Um, colleagues, I, I think that uh, <laughs> the Commission. Gerbiami kolegos, matot, kad komisija jau atvyko. Du parlamento nariai liko salėje. Nelengva bus su jais susitvarkyti. Kolio ateina, ar ne? Aš manau, kad reikėtų palaukti tuomet pono Kolio. Taigi prašau dar palūkėti kelias minutės. So Gaila, kad e, ši, šiandien po pietų ne, nereikės priimti rimtų sprendimų, nes dabar mes visi turėtume beprotiškai daug galių. Okay, colleagues, friends, now that everybody... Taigi, gerbėjami kolegos, mėly bičiuliai, panašu, kad visi, kas norėjo dalyvauti šioje diskusijoje, susirinko. Visiems dėkoju už jūsų kantrybę. Tai yra paskutinis mūsų šiandienos darbo tvarkės punktas ir norėčiau steigti žodį Belindai Fant, komisijos atstoviai. Dėkoju, ponė pirmininkė. Man yra malonu lankytis parlamente ir aš galėčiau Jums trumpai papasakoti apie tai, ko, kokią ataskaitą komisija patvirtino gegužės 16 dieną, tai yra dvimetė ataskaita dėl šiandieno erdvės funkcionavimo. Ši ataskaita, šioje ataskaitoje yra apžvelgtas laikotarpis nuo 2011 metų lapkričio 1 dienos iki 2012 metų balandžio 30 dienos. Kol kas ataskaita parengta tik tai anglų kalba, tačiau aš tikiuosi, kad netrukus su šiuo dokumentu galima bus susipažinti visomis kalbomis. Šį dokumentą galės arba išversti parlamento tarnybos, arba jį gausite iš mūsų. Norėčiau trumpai papasakoti Jums apie tai, apie ką yra šį ataskaitą ir po to pirmininkaujantis šalis taip pat pristatys savo nuomonę ir papasakos apie taip, kaip šis klausimas bus svarstamas kitą, kitą trečiadienį vyksinčiame tarybos posėdėje. Jau 27 metus veikia šiandieno erdvė ir jį veikia gan gerai, nors kartais susidurime su tam tikrų spaudimu, tam tikrais sunkumais ir mes darome viską, kad ši sistema ir toliau funkcionuotų gerai. Praeitą rugsėjį paskelbtame komunikate dėl šiandieno valdymo, stiprinant vidaus erdvę be vidaus sienų kontrolės, mes pasakėme, kad mes norime pasinaudoti, pasinaudoti trimis priemonėmis, stiprinant šią e, erdvę. Tai yra Šengeno e, sienų kodeksas kuris yra svarstomas dabar yra komite, e, komisijoje ir komunikatas, kuriame yra numatyta, kas šešius metus tikrinti Šengeno kas šešis mėnesius, atsiprašau, e, tikrinti šiandieno erdvės būklę. Ir e, tą mes darysime tam, kad Europos parlamentas ir taryba galėtų nuolatos žinoti, kaip vyksta šiandieno sistema ir jos atskiros dalis. O dabar norėčiau pristatyti Jums pačią ataskaitą. Report, we, um, scope, recognize... Pirmiausia, aš noriu pasakyti Jums, kokia yra kokia buvo šios ataskaitos apriektis. Komisija rengia kelias ataskaitas, pažiūrėjus, nebuvo patvirtinta ataskaita dėl migracijos ir prieglopščio suteikimo. Ir mes pagalvojame, kad šioje ataskaitoje mes kalbėsime vieną apie šiandieno erdvės veiklą. Šioje ataskaitoje dėmesys yra skiriamas kelioms sritims. Pirmiausia, tai yra situacija prie išorės sienų. Ir mes pabrėžime, kad spaudimas patiriamas prie išorės sienų yra susitelkęs tam tikrose vietose. Tai yra rytinė Vidužymio jūros regiono dalis Ir mes teikiame ypatingą dėmesį kai kurioms šalims ir nagrinėjame, kokiamis priemonėmis ES naudojasi tam, kad padėtų valstybėms narėms geriau valdyti išorės sienas. Bet be abejo, mes su manimi išklausysime Europos parlamento ir tarybos nuomonę apie tai, ar teisingai yra, e, te, mes suradome teisingą pusiausvyrą, ar tinkamai naudojimas yra finansavimas, ar jis yra pakankamas. Ir Antra sritis, kurią mes nagrinėjome, tai buvo migrantų srautai Šengeno erdvės viduje. Tai yra, yra labai aktualus klausimas. Mums pavyko išsiaiškinti, kokie yra įvairių pirmininkavusių valstybių veiksmų rezultatai. Mes taip pastebėsime, kokiu veiksmu ėmėsi Danija ir kokiu veiksmu ėmėsi Kipras. Uh, tam, kad būtų įvertinta situacija šiandien ir dvėje. Ir dėja, ne visos valstybės narės e, dalyvauja šiuose veiksmuose, ne, ne visos valstybės narės pateikė savo informaciją ir dėl to mes apgalėstaujame, kadangi tai padėtų mums ge, gauti geriaus, geresnį supratimą apie tai, kas vyksta, ypač e, e, tai yra pasakytina apie antrinius migrantų srautus. Ir, ir aš manau, kad Europos parlamentas uh, supranta, kad jis turėtų mums paremti tuomet, kai mes prašome, kad mums būtų leista paspausti valstybės narės daugiau. Ir trečioji sritis tai buvo šiandieno akį įgyvendinimas ir mes e, atkreipiame dėmesį, tai kokiuose sritise valstybės narės dar turėtų pasistengti geriau įgyvendinti e, šiandieno akį ir taip pat atsižvelgėme į piliečių pateiktus skundus dėl šiandieno akį įgyvendinimo o skundų gauname nemažai tiek iš piliečių, tiek iš ūkio subjektų. Tie skundai paprastai yra susiję su tais veiksmais, kurie yra viena per kitaip susiję su uh, vidaus sienų kontrolė. Mes taip pat manome, kad mums reikėtų uh, laikinai įvesti sienų kodeksą. Apie tai buvo kalbama, pavyzdžiui, nesnei Ispanijoje vykusėme Europos centrinio banko posėdėje. Ir žinome, kad bus taip pat atkurta kontrolė kai kuriuose vietose dėl Lenkijoje vykstančio futbolo čempionato. Dabar papildomos priemonės, kurios yra taikomas tam, kad šengino sistema veiktų sklandžiai. Mes ataskaitoje atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kur dar, kaip veikia Šengeno informacinė sistema. Ši sistema yra labai vertinga, naudinga valstybėms narėms ir mes už diskusijų su valstybėmis narėmis žinome, kad ši sistema galėtų veikti dar veiksmingiau. Ir kad valstybės narės norėtų būti tikros, kad šioje sistemoje pateikta informacija yra tikra. Bet to valstybėse narėse veikia ir pagalbos e, informacijos centrai ir jūs taip pat galima būtų sustiprinti, pavyzdžiui, jei pasienio pareigūnas nori gauti informaciją kuri gali būti sistemoje ir kurią galėjo dėti kita, kita valstybė narė, galėtų ją greitai gauti. 2011 m. spalio mėnesį pradėjo veikti vizų informacijos sistema, kuris regionuose. Ir aš galėjau jūs pasakyti, kad nuo to laiko jau ją buvo pasinaudota 4 milijonus kartų, taigi valstybės narės ją nulatos naudojasi. Ir, e, e, ir netrukus ši sistema turėtų apimti visą pasaulį. Ir paskutinis dalykas - vizų politika ir readmisijos susitarimai. Uh, Mes suprantame, kad dėl vizų politikos taikomos Balkanų atžvilgių turi įtakos ir prieglopšio prašymų skaičiui. Tai e, ypač su tuo susiduria Belgija, Vokietija ir kai kurios kitos šalės. Komisija taip pat patvirtino gairės dėl šengino erdvės e, funkcionavimo ir mes paskelbėme komunikatą dėl migracijos ir dėl Šengeno erdvės valdymo. Juose pasakėme, kad tokios gairės būtų labai naudingos, nes jo, jomis valstybės narės galėtų pasinaudoti tam, kad aiškiai suvoktų, kaip veikia Šengeno sistema. Mes bendravome su įvairiais nacionaliniais pareigūnais ir žinome, kad tos gairės yra labai reikalingos, ypač kai kuriuose sritise, tai yra leidimo gyventi, kelionės dokumentų išdavimo srityje, taip pat tai yra pasakytina ir apie policijos dalyvavimą ir darbą pasienio regionuose. Kitą savaitę taryba taip pat svarstys šią ataskaitą, birželio 7 dieną įvyks e, šio dokumento, šios ataskaitos e, svarstymas. Dabar jį pristatome Europos parlamentui ir kita ataskaita bus pristatyta lapkričio mėnesį. Mes tikimės, kad tai bu, suteiks galimybę tarybai ir Europos parlamentui susipažinti reguliariai su tuo, kaip veikia šiandieno erdvėje. Ir e, tikiuosi, kad taip mes visi galėsime užtikrinti, kad dar 27 metus mažiausiai šiandieno erdvėje puikiai veiks. At the Council Presidency. Žiūriu į tarybos atstovus. Norėčiau pakviesti poną Ankerstiernę. Atsiprašau, jeigu neteisingai ištariau jūsų pavardę. Tikrai vos negeriausiai iš visų ištarėte mano pavardę, labai gerai viskas. Ačiū už tai, kad suteikite žodį. Dėkuoju komisijos atstovai už e, ataskaitos pristatymą. Ji labai glausta, labai mūsų nuomonė aiškiai atspindi esančią situaciją Šengeno zonoje. Ir taip pat minimos iniciatyvos, kurios skirtos sustiprinti bendradarbiavimui Šengeno zonoje. Akivaizdu tai, kad pagerinta, sustiprinta Šengeno sistema užtikrins e, dar geresnę išorės sienų kontrolę, ir tai yra susiję su e, teisės laisvai e, judėti. Jeigu neužtikrinsime saugių išorės sienų, tai negalėsime kalbėti apie laisvą e, asmenų judėjimą vid per vidaus sienas. Kovo 8 taryba paskelbė išlaidas dėl Šengeno valdymo. Buvo pasakyta, kad komisija turėtų parengti pagrindą E, ministrų sustikimui birželio mėnesį. Ir mes planuojame, kad e, vidaus e, reikalų teisingumo taryboje birželį bus svarstomi pasiūlymai. Mes turime labai gerą dokumentą, kurio pasiremdami galime dirbti ir tikimės, kad E, parlamento nariai vėliau kitą savaitę bus informuoti apie konsultacijas ir darybas taryboje. E, yra parinkta keletas klausimų diskusijoms, vienas iš jų gana akivaizdus, tai yra peržiūra, kurią rekomenduoja komisija tų karštųjų taškų, karštuosiuose taškuose ir mes e, norime uh, E, numatyti teisingai tuos taškus ir paremti aktualesnės e, sritis, aktualesnės e, vietas, kad būtų galima geriau panaudoti išteklius. Taigi tiek, apie tai bus kalbama per kitą tarybos sutikimą. Dėkoju. Visi, kurie dalyvauja, noriu pasisakyti. Taigi prašom, ponia Koelio. Dėkui, pirmininkė. Padėkosiu komisijai už tai, kad pristatė šią ataskaitą konkrečią. Tai yra dokumentas dėl Šengeno valdymo. Komisija pasakė, kad nori reguliariai e, tarybai ir parlamentui teikti ataskaitas apie padėtį Šengeno zonoje ir daroma taip, kaip pažadėta. Norėčiau padėkoti komisijai už pranešimą, e, už ataskaita, labai aiškiai, labai aktuali, klausta pakankamai e, atsispindi visi aktualiausi elementai tiek tekste, tiek prieduose. Pirmininkė, jūs turbūt suprantate, kad turiu pabrėžti, jog e, ši iniciatyva aiškiai rodo, kad Komisija suvokia, jog parlamentas yra esminis partneris diskutuojant apie šiandieną. Tai yra pagarba parlamentui. Ir visos šalis turėtų pasinaudoti šią, e, šią, šią galimybę. Taip pat noriu pastebėti, kad šiandieno priemonių e, paketas išlaiko reikalavimą teikti informaciją apie kitas iniciatyvas Šengeno zonoje, tačiau kitos iniciatyvos yra kompromiso elementas. Ir reikia mm, sekti, kad iniciatyvos būtų įgyvendinamos ir nuolatos tą daryti. Taip pat norėčiau pabrėžti, kad tie, kurie e, priskiria ypatingą svarbą šiai temai, Šengenui ir laisviai judėti, galvoja apie tai, kaip e, geriausiai užtikrinti bendrijos interesus. Valstybės narės atsakingos yra už tam tikras rytis ir tai yra akivaizdu, jos turi stebėti e, savo išorės sienas. Tačiau šengenas turi būti suvokiamas ir kaip prievolė Europai, Europos Sąjungai. Ir Lisabonos sutartis e, plačiau nušviečia šį klausimą. Tiksliau, nenorime Europos Sąjungai priskirti daug funkcijų, nes e, šis rytis išlieka e, tarp valstybinė, tačiau reikia mobilizuoti ir europinę dimenciją pirmininkaujantys šalis vadovų tarybai pateikė pasiūlymus dėl teisinio pagrindo keitimo, vert, pagal e, kurį bus vertinama Šengeno sistema ir parlamentas tada nebetektų bendro sprendimo galios, o būtų tik tam tikras priedėlis. Bet tai visiškai prieštarauja Šengeno dvasiai, mes turėtume sustiprinti savo vaidmenį ir bet kokia iniciatyva šioje srityje yra teisinga. Jeigu mes perėsime vien prie tarp vyriausybinio aspekto, tai pamiršime apie esminį Europos aspektą. Aš norėčiau padėkoti komisijai už iniciatyvą. Apgailestauju, kad taryba ėmėsi tų pastarųjų veiksmų Ir galbūt kaip klausimą e, komisijai noriu, noriu pateikti tokį e, klausimą komisijai. Jūs taip pat pesimistiškai galvojate apie Šengeno ateitį, kaip kad daugelis parlamentarų. Dėkui, ponas Enčių. Dėkui, pirmininkė. Pirmiausiai norėčiau padėkoti komisijai parengus pirmąją ataskaitą apie Šengeno mm, erdvės funkcionavimą. Dėkuoju, kad pristatėte šiandieną šią ataskaitą. Mes dabar e, bent jau porą kart per metus turime e, galimybę pakalbėti apie tokius dalykus, kurie yra nepaprastai svarbus Europos Sąjungai. Ir mes turime e, turėti galimybę, kaip ir valstybės narės, išanalizuoti e, šią ataskaitą ir padaryti išvadas. Ir tikiuosi, kad valstybės narės pasinaudos išvadomis ir pagerins šiandieno e, zonos valdymą, nes ataskaita labai gerai gali pasitarnauti šiam tikslui. Asmeniškai galiu pasakyti, kad viena prie vienos išvados prie jau komisija nepasakė E, aiškiai dėl kai kurių dalykų. Konkrečiai egzistuoja rimtos ir netokios rimtos problemos, jeigu kalbėsime apie Šengeno akį, policijos bendradarbiavimą ar Šengeno informacijos sistemos funkcionavimą taip pat klaidas valstybinarių ataskaitose, tam, kad būtų galima išspręsti e, šias problemas. Nebūtinai reikia dirbti tik ES lygmenių. Mums reikia naujo mechanizmo, kad galėtume nustatyti tokius trūkumus, o paskui padėti juos šalinti. Vakar pamatėme, kad taryba dar kartą pabandė mm, nepriimti vertimo sistemos išvadų bandoma e, nustumti Europos parlamentą, tvirtinant e, naująją šešengeno priemonę ir mes bandome neleisti, kad tai būtų, bent jau Rumunija pabandė tą padaryti. Kitą savaitę vėl šis klausimas bus gražintas į darbo tvarkę Teisingumo ir vidaus reikalų taryboje ir tikiuosi, kad visi kolegos e, kreipsis į valstybės narės labai aiškiai, kad būtų galima teisingai E, kad būtų elgiamas teisingai Europos parlamento atžvilgiu. Taip pat tikiuosi, kad bus imtasi veiksmų siekiant sustiprinti visiems piliečiams suteiktą e, laisvės judėti e, laisvę teisę tiek ES, tiek Šengeno erdvėje. Taip pat reikia gerbti ir parlamentą, jo nuomonę. Uh, E, socialdemokratų vardu galiu pasakyti aiškiai, kad jeigu taryba bandys pakeisti teisinį pagrindą, tai mes nusprendėme kreiptis į Europos teisingumo teismą ir esu tikras, kad visos frakcijos mums pritars. Dar kartą norėjau pasakyti, kad e, tokios ataskaitos kaip ši yra labai svarbus žingsnis e, siekiant pagerinti funkcionavimą Šengeno e, zonos ir dėkoju komisijai už darbą. Gracias, presidenta. Sí, efectivamente, eh, estamos ante un. Dėkoju, ponė pirmininkė iš tiesų sunkus laikai dabar ir parlamentas negalės sutikti su tuo, kad vertinimo mechanizmas Schengeno zonos būtų priimamas tik tarybos, išskirtinai tarybos būtų tvirtinamas. Matėme pastarojų metų atveju, kai taryba pati netgi prisipažindavo, kad mechanizmas neveikia sklandžiai ir jeigu Schengeno mechanizmas absoliučiai neveikia, ir viskas palieka nacionalinės kompetencijos ryčiai, tada būtinai reikia imtis vertinimo ir reikia taikyti bendrijos metodą vertinimo atžvilgiu bei informuoti apie tai parlamentą. Tai labai svarbu, turint galvoje laikus, kuriais gyvename. Turime būtinai pasigilinti į šių dalykų esmę. Šiandien yra taip, kad taryba yra įvedusi tiek daug kontrolės mechanizmų, SIS, FIS sistemas ir kitas sistemas, yra tiek daug sistemų siekiant kontroliuoti migracijos srautus, bet nepaisant viso to, atrodo, kad taryba nesugeba tinkamai vykdyti sienų kontrolės. Ir net ir pirmininkaujantį Daniją pripažino, kad yra trūkumų ir klaidų Panašu, kad tik e, bandoma reaguoti į pavienius atvejus, bet neanalizuojama visa situacija, apskritai migraciniai srautai Europoje. Florencijoje veikia vienas institutas, e, pateikęs tyrimą dėl 27 valstybėse narėse gyvenančių dešimties e, mažumų grupių, bet Čia net neatspindėtos e, pietinių šalių etninės mažumos tame tyrime. Ir taip pat vyko diskusija neseniai dėl Lampedūzos bet buvo apsiribota tik Prancūzija ir Italija, kurios savo laiku nesilaikė kai kurių teisės aktų. Buvo direktyva dėl laikinos apsaugos, ji galiojo, bet nebuvo tinkamai pritaikyta. Ir problema išspręsta taip netinkamai, kad iš jos išsivystė tiesiog daugelis dar kitų naujų problemų. Vienintelis dalykas, kuris čia yra atskleidžiamas, yra tai, kad taryba nesugebėjo pateikti geros strategijos tam, kad tikrai būtų mm, garantuota Šengeno zonos apsauga, o toks juk yra ketinimas, ir taryba neturi nei tos strategijos, nei strategijos pavieniams atvejams e, spręsti kurių tikrai nuolat pasitaiko įvairių spręstinų situacijų. Dėl to ir parlamentas turėtų vis dėlto paraginti valstybės narės susitelkti ties problemų sprendimų ten, kur jos atsiranda. Šengeno zona tikrai nekelia problemų tada, būtent kai vyksta koks nors, pavyzdžiui, sporto renginys. Daugiau problemų kyla dėl migrantų srautų ir visą tai reikia sėti su prieglopščio e, prašytojais. O ekspertai, aišku, gali dirbti tinkamai, jeigu yra tinkamai parengiami. Bet ir čia reikia situaciją nuodugniai išanalizuoti, kokie tie migracijos srautai, kokios kryptis, e, reikia, juos identif reikia jas identifikuoti ir manyčiau, kad visą tai turėtų dominti tiek parlamentą, tiek komisiją, tiek tarybą. Ačiū. Dar keletas kalbėtų užsiregistravo, prašom. Pone Weber. Dėkoju, ponė. Pirmininkė, aš taip pat noriu padėkoti komisijos atstovams už tai, kad atvyko į Libę komiteto posėdį su tikslu aptarti šį svarbų komunikatą Jis pasirodė, manyčiau, pačiu laiku, nes aptarti Šengeno zonos veikimą, būtent šiomis dienomis ar šiais mėnesiais, gal tiksliau reikėtų sakyti, yra labai tinkama. Tai yra labai aktuali tema rūpinti visiems piliečiams ES, taip pat ir piliečiams iš tų ES valstybių narių, kurios nepriklauso dar kol kas Šengeno zonai. Dėl to džiugu, dėl to, kad komisija panoro pristatyti mums e, rezultatus analizės ir išvados padarytos tikrai labai teigiamos, bet tarp eilučių galima matyti ir perskaityti kai ką ne visai teigiamo. Aišku, tobulumo niekur nėra ir tobuli dalykai galbūt net ir gastina. Bet vis dėlto reikėtų pastebėti kai kurios dalykus, kurie buvo užfiksuoti per tos šešis mėnesius. Pavyzdžiui, imkime Prancūzijos ir Italijos atvejus, kai dėl didžiojo dvidešimtuko susitikimo buvo sugriežtinta kontrolė arba taip pat Ispanija, Barcelona mm, numatė kitokią sistemą taikyti, kai vyko Centrinio banko, Europos Centrinio banko narių sutikimas. Bet, bet kodėl reikėjo tą daryti, pavyzdžiui, Barcelonoje? Ar toks sustikimas iš tiesų yra tiek svarbus? Mes daug esame klausimų raštų komisijai suformulavę apie tai, ar tikrai tokios priemonės yra pagristos. Ar mes iš tiesų tokiu būdu tik pasiunčiame klaidingą signalą savo piliečiams, lik jų bijome ir bandome nuo jų pačių apsisaugoti. Man atrodo, reikėtų labiau susitelkti ties bendrijos metodu ir stengtis, kad būtų išgirstas Europos parlamento balsas, Europos parlamento narių, kurie yra tiesiogiai išrinkti piliečių. Ir čia galiu iš karto pereiti dar ir prie kito aspekto. Kolega Enčių, kiti kalbėjo apie vertinimo mechanizmą ir apie Europos parlamento vaidmenį jo atžvilgiu. Kaip ir jau buvo pasakyta, mes manome, jog yra visiškai nepriimtina keisti teisinį pagrindą. Tuo labiau manome, kad taryba tikrai nesilaikė žaidimo taisyklių. Iki galo vakar, vakare per koordinatorių posėdį, manau, galiu pasakyti tai, kad mes ne tai, kad paprašėme, bet patikėjome savo pirmininkę parašyti laišką tarybai ir paklausti, ką reiškia lojalus bendradarbiavimas ES institucijų kontekste, nes matome nelojalumo ženklų iš tarybos pusės. Dėl to galiu tik išreikšti viltį, kad bus pagaliau suprasta, jog turima bendradarbiauti su Europos parlamentu, nes mūsų visų interesas yra apsaugoti ES piliečius. Dėl to bet koks karas ar kova tarp tarybos atstovų ir, ir parlamento atstovų, man atrodo, tiesiog vaikiškas ir juokingas dalykas. Ir tikrai labai nesažininga tokia praktika. Tad tikiuosi, kad ateis geresni laikai ir kalbant apie Šengeno zonos valdyseną. Ačiū. Ir paskutinė kalbėtoja ponė Zdanoka. Pone Ždanoka, ačiū ponė pirmininkė. Aš iš esmės galėčiau pritarti viskam, ką sakė prieš mane kalbėjo kolegos, ypatingai ponas Kalas ir šešėlinis pranešėjas. stengiamės išlaikyti dialogą su taryba dėl šioje srityje taikomo požiūrio, tas buvo pasakyta ir vadinėme žodyje ir aš pasakysiu, išsakysiu tik keletą minčių, kas susijęs su mano gimtaja šalimi Latvija. Nors kai kas gal yra dar tik planuose, neatsispindi išsamei tyrime, bet tuos planus tikrai sveikinčiau. Į planus įtraukta tikrai labai įdomių svarbių elementų ir čia matyti, kad keturi iš dešimties numatytų renginių nuo gegužės iki spalio mėnesio vyks Latvijoje. Džiugu dėl to. O mano klausimas būtų toks, kai kalbate apie vidaus sienų kontrolės išsaugojimą, minite, kad aš aštuoni atvejai yra dabar tyriami. susijęs su policijos vykdomomis patikromis ties vidaus sienomis. Ir čia tarp aštuonių valstybių narių yra paminėta ir Latvija. Tad klausimas yra, kada pateiksite tyrimo rezultatus ir ar galite jau dabar kaip nors pakomentuoti tyrimą. Ačiū. Okay, thank you. Um... Ačiū. Dabar, kadangi nėra iškios tvarkos ar procedūros šiam atveju, gal tiesiog siūlyčiau sutikti žodį komisijai iš karto, kad galėtų sureaguoti, nebent dar pirmininkaujantį valstybę narėdą norėtų pakomentuoti. Prašom. For, um, the... Dėkoju ir dėkoju Jums už Jūsų pastabas apie šią ataskaitę. Tai yra pirmoji ataskaitė, todėl mes nekantriai laukime, laukime Jūsų pastabų tam, kad ateityje ataskaitos galėtų būti rengiamas remiantis tą pačią struktūrą, tačiau mes norėtume jas taip pat tobulinti, atsižvaldami Jūsų pastabas. Todėl mes be abejo atsižvelgiame taip pat į jūsų pastabas dėl teisėkuros paketo, nes tai, tai, tai taip pat yra labai svarbu tam, kad mes patobulintume šiandieno teisinę. Ponas Koelijos e, kiek skeptiškai kalbėjo apie Europos e, matmenį šiandien ar dvieje, tačiau komisija nori elgtis realistiškai ir optimistiškai. Mes norime sustiprinti savo veiklą šiandieno erdvėje ir jums žinomos yra priežastis, dėl kurių mes manome, jog tai yra būtina. Todėl mes ir, ir parengėme Šengeno kodeksą ir Šengeno erdvės vertinimo struktūrą nes e, visos šios priemonės turėtų padėti mums užtikrinti, kad Šengeno erdvės veikla būtų sklandi. Mes nekalbame čia iš esmės apie e, įvairių institucijų kovas dėl galios. Ir mes jokių būdų nekvestinuojame valstybių narių kompetencijos. Ir kiekvieną atveju jiems atrodo, kad jų viešajam e, saugumo ir viešai tvarkai kyla grėsmė, jie gali atnaujinti sienų kontrolę ir tikimės, kad Ispanija pasimokys iš savo patirties atkuriant sienų kontrolę, dėl to, kad Barcelonoje vyks Pasaulio banko susitikimas. Ir mes pateikėme pasiūlymus apie tai, kaip galima būtų praplėsti iš Šengeno erdvės euro, europinį matmenį. Dėl to, kad tai be abejo labai svarbu yra visiems piliečiams ir svarbu yra mūsų bendroms e, operacijoms. Toliau, konkrečiau apie pažeidimus. Kai kuriais klausimas negalėsiu suteikti Jums e, detalios informacijos. Mano kolega galės Jums išsameu, galės išsameu atsakyti Jūsų klausimus. Dėkoju, aš esu Marian Pažon ir aš e, dirbu su šiuo e, dokumentu. Galiu Jums papasakoti apie tai, kas vyksta. Viena vertus, e, Latvijoje yra tikrinama, ar policija tinkamai vykdo savo pareigas prie išorės sienos ir uh, Antras dalykas yra tai, kad pagal įstatymus Latvijos teritorijoje esantis asmenys turi visuomet turėti e, tapatybės dokumentą. Ir mes susisiekėme jau su Latvijos pareigūnais tam, kad išsiaiškintume, kokia yra dabar situacija ir tikimės, e, kad sugebėsime išspręsti problemas artimiausioje ateityje. Dėkuoju, pirmininkė. Ar pirmininkaujantė šalis norėtų ką nors pakomentuoti, pavyzdžiui, apie teisinį pagrindą ar kitus klausimus? Man atrodo, kad taip, aš turėčiau tai padaryti. Du dalykus trumpai išsakysiu. Pirmiausia, ponui Koelijo ir poniai Weber ir visiems kitiems, kas, kas dirba de, su šiais klausimais ir pirmininkaujantys šalis glaudžiai bendradarbiauja. Ir mūsų bendras tikslas buvo visą dėmesį skirti esmei. Ir aš manau, kad parengtas dokumentas taryboje yra dokumentas, kuriame mes išvelgiame į visus svarbiausius parlamento nuomonę klausimus. Tai yra kitokia vertinimo sistema nei ta, kuri galioja šiuo metu. Mes e, dabar esame kryškelėje. Mes nesurinkame te, e, kvalifikuotos daugumos tam, kad galėtume panaudoti 77, 77 straipsnį kaip teisinį pagrindą. Tai reiškia, kad e, atsidurime klavietėje ir mes taip pat kreipėmės į teisininkų tarnybą ir e, jis savo nuomonės nekeitė ir dabar vienintelis būdas mums uh, pajudėti į priekį yra remti 70-ųjų straipsnių, kuris anksčiau buvo taikomas kaip teisinis pagrindas. Arba mes turime keisti šį, šį dokumentą. Bet kadangi taryba ir parlamentas nori, kad vertinimo sistema būtų tobulinama, mes tik tai galime stengtis ir toliau įtikinti valstybės narės ją tobulinti. Taryba ir parlamentas visuomet glaudžiai bendradarbiavo ir aš manau, kad dabar jau parengtas dokumentas yra geresnis nei tas, kurį turėjome anksčiau ir jis padės mums atlikti vertinimą kur kas teisingiau ir veiksmingiau tam, kad šiandien nors vėl būtų geriau apsaugota. Dėkoju. Ponas Koelio paprašė žodžio. Taip labai trumpai, labai trumpą pastabą noriu pasakyti. Dėkoju Jums e, už tai, kad sutikėte man žodį dar kartą. Aš norėčiau priminti visiems. Sutarties 70, 70 straipsnis buvo numatytas kaip, e, kaip e, kaip paskutinė priemonė pagal tre, priemonėms pagal trečią ramstį. Ir šiandien, kai kalbame apie šiandieną, mes kalbame apie visos bendrijos prioritetą, o ne tarp valstybinio bendradarbiavimo e, klausimas. Danija pirmininkavome metu iš tikrųjų stengiasi sižvelgti į Europos parlamento prašymus ir keliose vietose tekste Danija iš tikrųjų pakoregavo uh, e, formuluotės tam, kad jos labiau atitiktų mūsų nuomonę. Bet jei šis tekstas bus taikomas pagal 70 straipsnį, tai kam jis iš vis yra reikalingas? Net jei Danijai ir pavyks šimtų procentų atsižvelgti į parlamento reikalavimus ir net jeigu taryba tam pritars, tuomet taryba galės viską pakeisti, kad ir rytoj. Nes uh, kad ir ką mums taryba dabar sakytų, taryba rytoj ir po savaitės, ar po mėnesio, ar po metų galės viską pakeisti. Nes parlamentas neturi oficialaus vaidmens, formalaus vaidmens šiame procese. Todėl bandymas pakeisti teisinį pagrindą, pakeisti jį kitų straipsnių yra vien žingsnis į tarp valstybinius laikus, bet tai ir yra labai blogas sprendimas, kadangi jis visiškai sužlugdys Šengeno erdvės valdymą, valdymo sistemą, bent jau tokią, kurią siūlė iš pradžių komisija. Dėkoju, kaip suprantu, siūloma ieškoti teisininkų pagalbos Ar Europos parlamentas turi e, laukti teisės suteiktos valstybių narių, ar turi savo teisės kaip 21 amžiaus demokratinė institucija. Dėkoju, posėdis baigtas, kitas vyks Strasbūre pirmąjį vakare, e, birželio 11 dieną, 19 val.